presidente de Timor-Leste. Welcome to the European Parliament. Mr. Gerbiamas prezidentė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Sveikinus vėl atvykus pas mus po 18 metų.